Colleagues, good morning. Labas rytas, kolegos. Manau, kad laikas pradėti. Mūsų laukia galutinis terminas, todėl turime pradėti darbą. Sveiki atvykę, kaip kad įprasta šiandieną yra vertimas į 17 kalbų, kartais būna vertimas į daugiau kalbų, šiandieną į tiek. Bus transliuojama internetu ir mūsų uh, posėdis e, yra be atspausdintų dokumentų. Jeigu nėra pastabų dėl darbo atvarkės, laikau ją patvirtintą. Šiandieną mes turime du Bosch atstovus iš mano dešinės, ponas Peter Biesenbach. Jis yra atsakingas už įmonės užsienio e, klausimus ir taip pat e, daktaras Michael Kruger. Jis yra Diesel System Engineering vyresnysis viceprezidentas. Tokie puikūs asmenys šiandien apsilankė ir dabar iš karto sutikiu žodį ponui Bizenbach. Gerbiamas, nuoji ponia pirmininkė, gerbiamieji komiteto nariai, ponios ir ponai, dėkuoju šiam tyrimų komitetui, kad pakvietėte Bošą į šį klausimą, kad galėtumėme prisidėti prie jūsų svarbus darbo. Kaip jūs sakiau, aš esu Peter Bizenberg, esu uh, E, Bošo įmonės e, užsienio reikalų politikos e, skyriaus vadovas, ponas Kriugeris, mano kolega, kuris yra Bosch Diesel Systems projektavimo skyriaus vadovas. Aš stengsiuosi kiek įmanoma konkrečiau atsakyti jūsų klausimus, ir, bet pirmiausia, pradėsiu nuo, nuo šios įmonės istorijos. Į, Mūsų būstinė yra Štutgarte ir mes e, labai, daug, labai aktyviai veikiame Europoje. Apie 10 procentų bošo apyvartos yra skiriama moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, o pasaulį, pasauliniu mastu 56 tūkstančiai darbuotojų e, dirba būtent šioje srityje. Iš viso jie dirba 118 įvairių lokacijų. Pastaraisiais metais e, mūsų patentų užregistravimo rodikliai stipriai augo ir taip pat technologijų plėtrai ir kūrimui skirtos išlaidos. E, Bosch nėra kotiruojama biržoje ir 92 procentai jos akcijų priklauso e, pelno nesiekiančiai čiam Roberto Bošo fondui. Mūsų mes esame vienas iš keturių e, pagrindinių pasaulinių variklių valdymo įtaisų tiekėjų. E, kaip žiniasklaidoje yra pranešama, mes buvome vienas iš trijų e, šios įrangos tiekėjų Volkswageno koncernui. 100 EA tipo 189 tipo variklio įrangai, Boša, e, Bošas teikia purškimo įtaisus e, ir jis yra vienas iš e, pagrindinių, vienas stambiausių dizeliniams automobiliams skirtų, skirtos įpurškimo įrangos tiekėjų. Ir žvelgiant ir į tos paskutinius dizelinių um, automobilių testus, kuriuos atliko vokiečiai, prancūzai, britai, yra konstatuojama, kad e, e, būtent Bošas yra pateikęs e, daug variklių valdymo įtaisų ir, ir visose trijose šalyse 14 automobilių to testo, tų testų rezultatai parodė, jog buvo išsaugoti, išsaugotos visos, išsaugoti visi reikalaujami standartai. Ir E, taip pat e, mūsų, e, mūsų technologijomis emisijas yra įmanoma bet kokioje automobilio valdymo situacijoje ir bet kokioje automobilio būklėje sumažinti gana efektyviai. Mes įsivaizduojame, kad jūs turbūt iš mūsų tikitės informacijos susijusios su moderniomis e, emisijų kontrolės sistemomis, e, kurios e, yra ir kaip jos yra kūriamos, kokiais principais vadovaujantis. Taip pat jūs norite gauti informacijos apie labai sudėtingą sąveiką tarp technologijų ir kalibravimo. Bosch pritarė įsipareigojimui, kuris neseniai įsigaliojo Europoje, kad e, automobilio emisijų strategijos Europoje būtų e, at, atskleidžiamos, apie jas būtų informuojama atitinkamos kompetitingoms ES institucijoms. Mes tikimės, kad savo indėliu prisidėsime prie išsamios diskusijos apie dizelinių automobilių technologijų ir E, visos studijos, kurios buvo atliktos tiek ICCT, tiek ir nacionalinius testus vykdžiusių institucijų, parodo, jog automobiliai labai gerojais rodikliais pasižymi tuomet, kai jie e, kai yra naudojama jau dabar turima, e, jau dabar turimo, turimos ir projektuojamos ir gyvendinamos technologijos būdami automobilių įrangos tiekėjai ir gamintojai, mes manome, jog ES atitinkami teisės aktai yra labai svarbus, svarbus, svarbus e, inovacijų ir technologijų plėtros variklis. Dėl to Bosch e, įmonė jau seniai pritarė atitinkamų RDE testų įgyvendinimui. Bošo manimų RDE testai yra pagrindinė priemonė siekiant į, pri, to į politinio vis, ir, ir viešo pripažinimo. Ateities automobiliams e, e, reikia e, labai aukštos kokybės e, e, dygimo motorų, dygimo variklių, kurie, kurie taupytų, kiek įmanoma, mažiau emisijų e, išmestų į aplinką. Ir Bošas čia stengiasi prie to prisidėti ir kurdamas labai efektyves technologijas vidaus degimo technologijos yra labai gera alternatyva Ir e, mes manome, kad jinai prisidės prie e, CO2 mažinimo ir ateityje. Ir jeigu Europa nori pasiekti savo ambicingų CO2 mažinimo tikslų, tuomet reikia išnaudoti visą technologinį e, potencialą. Mes tikimės, kad šiandieną savo pasisakymu prisidėsime prie jūsų darbo ir atsakysime jūsų klausimus. Mes tikimės jūsų klausimus atsakyti kiek įmanoma skaidriau ir dėl to e, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną svarbų dalyką. Kaip jūs žinote, e, kaip yra skelbiama žiniasklaidoje, e, priekaištai, kad dizelinės programinės įrangos manipuliavimas susilaukė įvairių baudžiamųjų teisinių sankcijų ir tai palėtė ir Bosch įmonę. Tačiau Bosch bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis įvairiose valstybėse e, narėse. Tačiau, žinoma, dėl, labai, dėl, dėl to, tos teisinės informacijos e, ypatingo jautrumo mes negalime atskleisti visų detalių. Dėl to taip pat norėčiau paprašyti jūsų, kad e, atleistumėte mums, jeigu mes negalėsime į vieną ar kitą specifinį klausimą atsakyti labai detaliai būtent dėl mano minėtos priežasties. Tačiau mes esame suinteresuoti e, e, visos informacijos išsiaiškinimui viso, ir e, mes patys savo viduje esame pradėję vidinius tyrimus. Ir dėl automobilių gamintojų, tai yra dėl to, kad su jais esame sudarę konfidencialias sutartis, mes dėja, kaip sakiau, negalėsime į viską atsakyti labai detaliai. Ir labai dėkoju, kad išklausėte manęs ir aš, ir mano kolega ponas Kriugeris, mielai atsakysime jums rūpimus klausimus. Okay, no, no, no problem. It's a little bit old material, um, I think, in this room. Thank you very much, Mr. Biesenbach. Labai ačiū, ponė Bizembach, už jūsų pristatymą ir už jūsų paskutinės pastabas. Mes tai puikiai suprantame, kadangi mūsų klausimuose dalyvavo ir kitos įmonės, kurių padėtis tokia pati. Dabar pereisime prie klausimo, pradėsime nuo pranešėjo panas Zalban. Labai ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu ispaniškai. Dėkoju, ponė Kluger, ponė Bizembach Mano klausimas būtų toks. Ar skiriasi patys e, kontrolės įrenginiai, kurie yra skirti lengviesiams automobiliams Europos rinkai ir Amerikos rinkai? Iš esmės galima būtų pasakyti, kad kiekvienam automobiliui ir, ir kiek, kiekvienai automobilio markiai yra specialus e, įrangos sprendimas, taigi jų yra įvairių. Jie yra labai skirtingi. Dėkoju. Galbūt e, tai gali paaiškinti, kodėl apskritai iškilo šis skandalas, ar tai tiesa? Also das ist jetzt ziemlich Mm, čia mes pradėtume spekuliuoti, negaliu pasakyti, nežinau, koks turėtų būti atsakymas tokį klausimą. Eh, eh, Dėkoju, dar vienas klausimas. Kaip Jūs manote, ar galima manipuliuoti emisijų testu be variklio dalių įtrūkimo. Ar tai techniškai manoma? Tiesą pasakius, nelabai supratau jūsų klausimą. Galbūt jūs galėtumėte konkretizuoti. Si, en su opinión, sería posible... De... Taip, užduosiu klausimą iš naujo. Kaip Jūs manote, ar techninio požiūrio įmanoma yra pakeisti emisijų testo rezultatus, nesikič, nesikišant variklio e, dalių gamintojui? Okay. Um, grunds... Iš esmės yra taip, kad emisijų testų rezultatas yra, e, e, yra pateikiamas būtent e, tos įrangos, kuri, kurie tas, tas emisijas matuoja. Ir čia ne tiek pats variklis, bet ir, pavyzdžiui, įvairūs išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, oro pasipriešinimas ir kiti dalykai. Tai yra labai sudėtingas, sudėtinga situacija su daugybė įvairių E, faktorių. Ir būtent OEM galiausiai pateikė tą rezultatą. Muchas gracias. Ahora me gustaría hablar del futuro. ¿Qué es? ¿Cree usted que con la nueva... Dėkoju, taigi dabar norėčiau pakalbėti apie ateitį. Pateiktas naujas komisijos pasiūlymas skirtas išmetamiesiems taršalams. Ar ateityje bus galima užkirsti kelią tokiems skandalams, ar jūsų manimų vis dėlto kažko trūksta? Norėčiau, kad nepasikartotų tai, kas vyko pernai. Naujausi elementai, kurie buvo įtraukti arba dėl kurių dar sprendžiama priimant ES teisės aktus, yra mūsų manimų esminis lemiamas e, veiksnys, e, kuris e, nulems tolesnė tos ryties reglamentacija. Aš E, noriu prisiminti e, pono Ferhoigeno pasisakymą čia pas jūs e, um, vasaros pabaigoje, kuris pasakė, kad emisijų testų rezultatai ir rezultatai, apie kuriuos kalbama buvo, yra, didži, yra didelis netitikimas tarp jų. Ir, ta, ir mūsų manimų yra svarbus ES sprendimas čia imtis veiksmų. Ir, yra Taip pat labai svarbu yra tai, kad e, dar šių metų birželio mėnesį buvo nuspręsta e, e, tipų nustatymo, tipų registravimo procedūras atliekant ES, taip pat taikyti atitinkamus pakoreguotus teisės aktus. Ir tai E, tai yra džiugus dalykas, kadangi šis rytis nebebus e, palikta nereglamentuota. Uh, Dėkuoju, ponas Gebrandi. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, Dėkuoju ponui Bisenbach ir ponui Kruger, kad priėmė mūsų pakvietimą. Džiaugiuosi, kad jūs čia esate. Be abejo, aš visiškai suprantu, kad jūs negalite kalbėti apie tuos dalykus, kuriuos dabar nagrinėja būtiamasis procesas, nors aišku tai nuvilia. Noriu paklausti apie jūsų vidaus tyrimą, kuris prasidėjo 2015 rugsėjai. Kada ketinate baigti tą tyrimą ir ar mes galime tikėtis, kad bus skelbiami dokumentai po to, kai tyrimas bus baigtas? Nesu teisininkas, tačiau šis tyrimas iš tiesų prasidėjo praėjusiu metu rugsėjį ir jau gerokai pažengė, tačiau dar nesibaigė. Kada tas, ta pabaiga numatoma, aš negaliu pasakyti. Ar to, to tyrimo rezultatus galima bus paskelbti, aš norė, negaliu dabar pasakyti, norėčiau, kad palauktumėte, kol jisai bus baigtas tas tyrimas. Dėkoju. Norėčiau paprašyti jūsų atsakyti į klausimą raštu, kurį mes gavome anksčiau iš programinės įrangos eksperto, kuris rado išderinimo įtaisą automobilyje. Jis teikdamas atsakymą mūsų komitetui pasakė, kad kalbant apie akusinę funkciją, tai yra ta funkcija, kuri nustato vairavimo profilį, buvo nustatyta, kad ta funkcija buvo patikta Bošo vadovaujantis e, laiko ir nuotolio ryšiai. Tačiau e, nėra e, duomenų, kurie būtų užprogramuoti apie realų ciklą, yra tik tai simuliuojami duomenys, tai yra tos įvedamos vertės. Tai kokia būtų jūsų reakcija į šį pareiškimą? Ähm, Ačiū už klausimą. Deja, turiu pasakyti, kad e, dėl tų priežasčių, kurias aš jau išvardinau, yra mūsų išorės ir vidaus tyrimo e, objektas. Dėl to aš norėčiau jūsų paprašyti leisti man neatsakyti šį klausimą. Okay, well, that, that quite... Kągi, e, šiek tiek nuvilia toks atsakymas, nes galima tą klausimą laikyti bendro pabudžio klausimu bet tvarkoj. Ar įmanoma ben, bendro pabudžio atsakymą pateikti į šį klausimą, o ne konkrečiai, ar yra tokia galimybė, klausė pirmininkė. In theory? Um. Man könnte darauf allgemein antworten, dass. Bendrai būtų galima pasakyti, kad Jūs kalbėjote apie, ap, ap, mo, apie variklio valdymo ir akustinės funkcijos sąveiką ir aš negaliu apie tai nieko pasakyti. Toks mano bendro pobūdžio atsakymas. About, um... Mm, daugiau uh, tai susijęs su tuo, ar jungtinių valstijų, ar, ar jūsų kompanija į uh, programą įrašė netikrus duomenis kurie leidžia e, aptikti, ar automobilis yra testuojamas. Kitaip sakant, ar jūs įtraukėte funkciją, kuri leidžia aptikti testavimo ciklą, kurią gamintojas tą funkciją vėliau galėtų panaudoti. Iš tiesų, šį klausimą galime atsakyti, nors neims, ne, ne, nekalbėsime apie konkretų jūsų atvejį, tačiau kalbant apie technologinį komponentą ir techninį funkcionalumą, e, kalbant apie um, ir jo sąveiką su automobilio um, techninėmis galimybėmis ir jo funkcionavimu, ponas Kriugeris atsakys. Uh, Jau šiame komitete buvo pasakyta e, jūsų klausimą, e, reikia e, testavimo metu šios, šią procedūrą atlikti, pavyzdžiui, ir, e, tikrinant stabilumo, stabilizavimo programas. Ir jeigu konstatuojama, kad, e, pavyzdžiui, ne, nesisuka visi keturi ratai, kas yra visai įmanoma, tuomet ta stabilizavimo pro, sistema gali būti, turėtų būti deaktyvuota. Taigi testo um, atpaž, testo, atpažinimas testo metu yra e, e, jokia problema, tai yra įmanoma. Pravedau keletą minučių, nes ir jūs, pirmininkė, įsikišote. E, aš šio atsakymo nesuprantu kodėl reikia programinės įrangos, kuri aptiktų, ar automobilis yra testuojamas laboratorijoje. Ar gali ta įranga aptikti e, ir ar automobilis yra gražia, ar dar kur nors, kam reikalinga tokia programinė įranga. Also, dann kann ich das eigentlich von gerade nur noch mal. Aš tik tai galiu pakartoti. Kaip jau sakiau, Dabar bandau sugalvoti, kaip jums aiškiausiai pasakyti. Ir stengiamasi e, simuliuoti tam, tikrus, e, e, tam tikras situacijas automobilyje, kai vykdomas testas, stengiantis atpažinti tas, tam, tikrus, tam tikras automobilio reakcijas realiomis, galimomis realiomis sąlygomis. Tačiau dėl tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, įranga negali, negali išvelgti, negali numatyti, pavyzdžiui, ar visi keturi ratai gali suktis realiomis sąlygomis. Todėl reikia e, pakeisti tam tikrus parametrus, pavyzdžiui, saugumo e, funkcijas ir panašiai, nors aš nesu to ekspertas. Tačiau tokio testo rezultatas nėra visiškai reprezentatyvus. Reprezent, reprezent, Mr. Karins. Ponas Karinč. Ačiū. Labas rytas. Stengsiuosi užduoti klausimą vokiškai, nes per tarpininkus klausytis kalbos yra sudėtinga. Bandau suprasti, jūs niekada nesate originalios įrangos gamintojas, jūs esate tik tai tam tikros kitos įrangos tiekėjas. Taip. Ir ponas Gerbrandi paklausė e, ir aš paklausiau panašiai to paties dalyko. Jūs tiekiate e, tam tikrą įrangą ar detalės, kurios yra susijusios su emisijomis, emisijų valdymu. Taip? Taip. Tuomet kyla klausimas. Tai, ką, ką jūs tiekiate, yra uždaros sistemos, kurių OEM nebegali keisti, ar tai yra e, tam tikra įranga, kuri gali būti keičiama. Iš esmės yra taip, kad emisijų valdymo koncepcija susideda iš įvairių e, subsistemų. Pavyzdžiui, įpurškimo sistema, kuri susideda iš kelių dalių, e, tai yra injektorius, sensorika ir įvairūs kiti elementai. Yra keletas subsistemų, yra, pavyzdžiui, oro sistemo, sistema, ir, pavyzdžiui, dujų gražinimo sistema, yra e, iš metalų sistema, yra, e, kuri savo ruoštų turi filtrus, katalizatorius, sensorius. Ir tai reiškia, kad e, tai yra e, originalios įrangos gamintojas iš viso to rinkinio pasirenka tas detalės, kurios padės jam pasti, pasiekti savo tikslą. Ar aš nors kiek atsakiau jūsų klausimą? Stengiuosi suprasti, aš nesu inžinierius. Jūs siūlote bufetą, pasirinkimą, e, kaip jūs sakote, ir ar e, originalios įrangos gamintojas e, gali taip susidėlioti savo rinkinį, kad jį būtų galima pakeisti tokiu būdu. Na, nekalbėsiu apie Volkswageną. Jūs pasakys, kad nieko negalite sakyti šiuo klausimu, tačiau ar gamintojas gali padaryti taip, kad be jūsų pagalbos e, galėtų apeiti tuos testus? Dėl testo aš iš tiesų negaliu nieko pasakyti, tačiau visa ši sistema, įvairių elementų sistema, jinai nėra į, į, į, tiekiama vien bošo. Yra keletas tiekėjų ir jeigu yra įmamas vienas elementas iš bošo, tuomet kitos detalės, kiti elementai bus e, tiekiami kitų įmonių ir tai yra e, natūralus dalykas, net mes ne viską tiekiame. Ir visa, e, visų šių elementų sąveika e, reiškia, jog vienintelis, e, e, vienintelis subjektas, kuris žino, kaip galiausiai tas rinkinys veiks, bus tas, kas įsigijo visą tą rinkinį. Jūs sakėte, kad apie 10 procentų jūsų e, gaminamų, gaminamos įrangos yra tiekiama automobilių pramoniai. Ne daugiau kaip 10 procentų mūsų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai skirtoms, skirtos, kitos išlaidos yra, e, e, tenka automobilių pramoniai. O tokia gamintoja kaip Volkswagenas, e, kiek, kiek jisai e, savo išlaidų e, skiria automobilių pramoniai būtent tokio, to, tokio pabudžio įrangai. Nežinau šių skaičių ir negaliu jų net ir žinodamas pasakyti, nes tai yra tiesiogiai susijęs su mūsų santykiais su šia gamintoje. Es ist, es ist schwierig zu, also, Fragen zu stellen. Sudėtinga užduoti klausimus, kai jūs negalite juos atsakyti ar nenorite juos atsakyti. Perduosiu kolegai žodį, jisai užduos kitų klausimų. Ponas Dans. Ačiū ir dėkoju, kad abu pas mus atvykote šiandieną. Mano galvoje taip pat daug kalbų, aš pereisiu prie anglų kalbos, apgailestauju. The, uh, Norėjau pratesti pono Gerbrandi klausimą. Ta prasme, e, kad kai kalbame apie programinės įrangos kūrimo tikslą, e, kiek suprantu, e, būtina aptikti, ar automobilis testuojamas laboratorijoje ant velenėlių. Bet kodėl taip yra? ar todėl, kad atsirastų kažkokių klaidų ar saugumo aplinkybių. E, ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl kuriama tokia programinė įranga. Also, ähm, um ganz ehrlich zu sein. Atvirai sakant, negaliu šimtų procentų atsakyti į šį klausimą, kadangi tai yra, e, e, čia kalbame apie visą automobilio funkcionavimą, o mes daugiau kalbame apie elektroninės jų sistemas. E, normaliomis automobilio rėdėjimo sąlygomis norima laiky, apriboti jų, jo emisijas ir tomis normaliomis aplinkybėmis Daroma prielaida, kad visi keturi ratai e, e, rieda, e, sukasi. Tačiau jeigu tam tikroje situacijoje nery, nesisuka du ratai, bet laboratorijos sąlygomis bandoma tai simuliuoti, tuomet sistema nustatytų tam tikrą klaidą. Tačiau aš nesu ekspertas išaiškinti, kaip tai vyktų, tačiau e, e, išsiaiškinti tokią hipotetinę situaciją reikia atlikti atitinkamą testą. kolega užsiimantis e, valdymo važiavimo, automobilio važiavimo dinamiką galėtų jums aiškiau paaiškinti. Tai e, kokias tas klaidas galėtų būti? E, E, galbūt e, jūs galėtumėt pasakyti, kuriame programinė įranga, kad galėtume išvengti neteisingų bandymų rezultatų, bet jeigu tas galimų klaidų sąrašas nėra baigtinis, tai tada atsiranda įvairiausių galimybių tą įrangą įgyvendinti. Also Bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich auch Ihre Frage. Nesu visai tikras, ar teisingai supratau Jūsų klausimą. Manau, kad tai, ką kolega iš Volkswageno Jums sakė, yra teisinga. Pirmiausia, reikia išsiaiškinti, ar vyksta testas, kad nebūtų kišamasi be reikalo, e, e, tai, e, kad būtų kišamasi, tai nėra visiškai nu, nusikalstamas dalykas, tiesiog negalim, apie tai reikia žinoti, tokius dalykus tiesiog reikia žinoti kai kalbam apie galimybę manipuliuoti, ar jūs tai specifikuojate, ar yra kažkokie reglamentai, ar jūs e, užtikrinate, kad e, tos taisyklės būtų įgyvendintos. Aš jūsų klausimą supratau taip, kad e, kas turėjo teisę ar kam buvo pavesta e, vykdyti tas manipulacijas, aš negaliu į tai atsakyti. Tačiau visos sistemos automobilio sistemos e, testavimo pabaigoje visos privalomos sąlygos turi būti įvykdytos, visi kriterijai turi būti įgyvendinti. E, tik tokiu atveju tas tipas, e, tos įrangos tipas bus užregistruotas. Ir ir realūs automobilio valdymo, automobilio tam tikra reali funkcionavimo situacija nebūtinai turi atspindėti, e, te, atsispindėti testuose ir jeigu ji yra testuose e, išbandomi įvairūs variantai, tai nereiškia manipulacijos. Tačiau testų e, rezultatų manipulacija yra nepriimtinas dalykas, tačiau į tuos, e, e, tie, yra, tie, tie testų rezultatai e, tiesiog turi atspindėti tai, kokiamis realiomis sąlygomis automobilis veiks ir dirbs. Jūs sakote, kad gamintojui tenka atsakomybė už priderinimą, angliškai jūs sakėte customization. Tai kaip jūs galite išduoti savo produktams garantiją, jeigu e, jūsų klientas paskui panaudoja jūsų įrenginį ne tam tikslui, kuris buvo pirminis. Okay. It's a technical question, but I will, uh, ich, aber ich selber zu beantworten. Stengsiuosi atsakyti pats. Mes e, kaip tiekėjai atsakingi už komponentų integraciją, tai yra tų, kurias mes tiekiame, kurios mes tiekiame. Tie integracijos procesai yra atitinkamai e, e, susiję ir atsakomybė už visą sistemą automobilio kaip e, aparato, prie, kaip e, tam tikros veikiančios, veikiančio e, objekto sistema. Iš tiesų, tie dalykai yra, priklauso ne nuo mūsų, jie priklauso nuo gamintojo, automobilio gamintojo. Ich war, meine Damen und Herren, 25 e, metus didžiausio Bošo konkurento Continental e, stebėtojų taryboje dirbau ir jaučiuosi šiek tiek šališkas, dėl to nenoriu užduoti klausimo Boš atstovams. E, Dėkui, turiu galimybę švediškai pašnekėti. Ir ačiū, kad atvykote ir išdrįsote atsakyti į klausimus. Aš truputį kitaip noriu pažvelgti į užduodamus klausimus, laikydamas vis kitokio požiūrio. Gamintojas užsako dalis e, savo automobiliams ir ar yra kažkokia kontrolė kad jūs tas dalis teikiate laikydamiesi egzistuojančių teisės aktų. Ja, taip, iš tiesų, taip kaip ir kiekvienoje įmonėje yra kokybės valdymo skyrius ir yra atitinkami procesai, kurie užtikrina šį e, dalyką. Ir e, visi, e, visos, e, visos tos detalės atitinka reikalavimus. Negaliu visiškai kažkaip konkrečiai jums visko išvardinti, tačiau taip. Geras atsakymas į šį klausimą, nes mes bandome išsiaiškinti, kasgi įvyko, o jūs kaip dalių tiekėjai pagal užsakymus esate sprendimų prieimimo grandinėje, e, kai kalbama apie programinę įrangą, tai ar paliekate erdvės, kad gamintojas galėtų keisti sistemą, ar bandote ją e, uždaryti. Kitaip sakant, kad jūsų gaminys yra galutinis produktas ir jo nebebūtų galima e, priderinti, nebent gamintojas techniškai labai labai stengtųsi. Ja, also ich... Jūsų klausimą neįmanoma atsakyti šimtų procentų. Programinė įranga susideda iš kelių dalių. Viena yra platforminė dalis, tai yra, ten yra numatytos tam tikros funkcijos ir jų sąveika. E, pavyzdžiui, pateiksiu Jums, jums pat pavyzdį, kai e, norime e, įpurkšti tam tikrą įpurš, įpurškiamą kiekį, tuomet E, mes e, naudojama vadinamai e, spaudimo, spaudimo įtaisa, kuris padeda tą daryti. Yra ir įvairių kitų funkcinių vienetų, tačiau, kaip jau sakiau, yra tam tikra platforminė programinė įranka. Ir tą daro, ją gamina ne tik tai Bošas, ir, bet ir kitos įmonės. O klientas gali pats e, apmastyti, kokiu norėtų papildomų su programinė įranga susijusių funkcijų. Ir galima padaryti taip, kad e, Bošas atitinkamai jam sukoduoja tokias funkcijas, tačiau taip pat gali būti ir taip, kad e, viskas, ką mes vadiname black box, yra į, į, integruojama į programinę įrangą. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad yra ne tik tai funkcijų sąveika toje programinėje įrangoje, kuri susiję įvairius e, signalus, bet ir tam tikri duomenys ir jų sąveika. Te, taigi, programinė įranga yra um, duomenų ir funkcijų sąveikos um, mechanizmas. Ir, e, E, kalbant apie funkcinius elementus, jie visuomet yra gaminami originalių, originalios įrangos gamintojus, nes jie yra esminiai. Dėkui. E, tai aš e, dar turiu porą klausimėlių. Vienas. Kiek dizelinių automobilių dabar Europoje važinėja su Bošo variklio valdymo įrenginiais? Maždaug apytikriai. Ir ar jūs tikrai žinote, kad jūsų teikiamas įrenginys gamintojui e, atitinka tam tikrą kokybės lygį ir atitinka reglamentavimą. Aš kalbu čia apie situacijas, e, kai e, subrangovas E, ar teikėjas atsako už kontrolę, ar gali vėliau grandinėje atsirasti kažkokia grandis, kurioje ta įranga gali būti pakeista. Mes spėliojame, koks tas tikslus skaičius galėtų būti, kiek tokių automobilių Europoje e, e, yra. Mes neturime tų skaičių, dėl to labai atsiprašome, kad negalime konkrečiai atsakyti jūsų klausimą. Uh, Bet mes galėtumėme atsakyti, e, tos skaičius pateikti raštu vėliau. Dabar mes tam nepasiruošėme. Dėl klausimo. Dėl dizelinių automobilių su bošo komponentais, taigi tuos, klaus, tuos skaičius mes jums pateiksime. O dėl klausimo, ką galime pasakyti, ar tos bošo, tie bošo komponentai automobiliuose, kurie juda Europos keliais, E, atitinka registravimo e, pripažinimo kriterijus ir yra teisingi, e, galime daryti prielaidą, kad automobiliai, kurie yra registruojami Europoje, atitinkamai praeina įvairias registravimo ir pripažinimo procedūras, tai yra legalūs. Ir mes taip pat, mūsų elementai taip pat pereina įvairius techninės kokybės, bet ir legalumo procedūras pagal teisinius e, e, nuostatas e, pateikti savo gaminius rinkai, mes reikalaujame ir tikimės, darome tokią prielaidą, kad tą daro ir mūsų klientai. Nežinau, ar kaip nors ta situacija keisis, dėl to tos besikeičiančios teisinės situacijos šito negaliu dabar komentuoti. Gracias, presidenta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju Bošo atstovams. Labai džiaugiuosi, kad atvykote. Nors bijau, kad atsakymai nepadeda mums nieko išsiaiškinti. Aš turiu tris klausimus. Savo atsakymuose raštu Jūs neigiate bet kokią atsakomybę už galutinį programinės įrangos naudojimą emisijų manipuliavimui. Bet pripažįstate, kad gamintojas naudojo šią technologiją. Jūsų įmonė skiria labai daug pinigų, kad būtų išvengta tų artėjančių sankcijų. Informacija apie Volkswagen rodo, kad buvo manipuliuojama 2007, 2008 ir netgi 2005. Ar tai yra tiesa ir ar jūs galėtumėte pakomentuoti tuos pareiškimus? Nes pagal juos atrodo, kad Bošas žinojo, jog Volkswagenui teikiama įranga buvo manipuliuojama JAV. Äh, Suprantu jūsų klausimą ir jūsų suinteresuotumą žinoti, tačiau norėčiau paprašyti jūsų supratimo. Tai yra vienas iš dalykų, kuriuos tyria ir mūsų vidaus tyrėjai ir taip pat išorės tyrimo, tyrimo veiksmai jų atžvilgių vyksta, dėl to negaliu jų dabar komentuoti. Eh, Bosch es proveedor eh, de diferentes. Boschas yra tiekėjas Jis tiekia įrangą įvairiems automobilių gamintojams, kurių realios e, dizelio variklių emisijos viršė reglamentus. Tai buvo galbūt daroma ir per kitus mechanizmus, tačiau mano klausimas būtų toks. Ar Bosch parengta programinė įranga ir jūs sakėte, kad tai apima visus komponentus, ar buvo būtina ta programinė įranga, kad galima būtų parodyti tokias emisijas testavimo metu, kurios atitinka europinius reglamentus. Nesu visai tikras, ar supratau jūsų klausimą. Žinoma, kiekviename variklyje yra reikalinga jam valdyti e, taikoma įranga, tai yra privaloma prielaida, kad tas variklis tinkamai veiktų. Ir aš sutink, suprantu jūsų klausimą, ar kiekvienas variklis, ar jam reikia tokios programinės įrangos. E, taip, ir ar Bošas tiekia tokį įrangą, atsakymas yra taip. Ir mes esame, jau sakiau, pradžioje vienas iš e, trijų stambiausių atitinkamos įrangos skirtos varikliui tiekėjų. Uh, Ir mes e, to, tos, tos komponentus tiek, tiekėme ir tie, tiekėme ir tiekėme savo klientams. Aš dar papildysiu, gal tai padės kažkiek. Aš iš jūsų klausimo truputį supratau, kad e, jūs kalbate apie jau e, paruoštą programinę įrangą, kuri yra tiekiama, teikiama, pateikiama, integruojama į variklį. Taip nėra jeigu jūs, pažiūrėjau, gaunate Excel programą, jūs galite įrašyti ją įvairius duomenis tačiau, ir, ta, ir su tais, tuos duomenis atitinkamai ta programa apdoroja. Panašiai yra ir su šia programinė įranga. Tik tuomet, kai ten yra įtraukiami tam tikri duomenys, kažkas pradeda vykti. Taigi nėra programinės įrangos kaip tokios, kuri būtų e, kažkoks komponentas, kuris yra stabilus ir nekintamas. Aš norėčiau sužinoti štai ką Ar jūs kuriuo nors metu pasižiūrėjote į netitikimus tarp tų realių emisijų ir tarp tariamų emisijų tų automobilių gamintojų, kuriems jūs teikiate tą įrangą? Ir ar buvo pasižiūrėta į atitinkamus reglamentus dėl NOX emisijų? Mes Bosch atstovai Dabar esame politinės e, nuomonės formavimo ir analizės procese ir įtraukti į e, teisės aktų koregavimo e, ir reglamentavimo procesus. Nuolat dalyvaujame įvairiuose sustikimuose Briuselyje ir kitur. Ir e, dažnai e, tai yra susiję ir su mūsų e, veikla ir sektoriaus atstovų sąjungose, įvairiose susivienijimuose, taip pat dalyvaujame komisijos organizuojamuose konsultacijose. Ir mes Taip pat šiomis temomis kalbame ir politinėme kontekste, dar ir e, tais atvejais, kai Europos parlamento pranešėjai ir komisija ir valstybių narių atstovai susirenka ir kai mūsų yra prašoma pateikti techninės ekspert, ekspertų duomenis. Tuomet mes dalyvaujame tose konsultacijose, kaip aš jau sakiau, ir taip pat siūlome arba savo ekspertus e, atsiųsti, nusiųsti į Briuselį konsultacijom arba e, mes siūlome arba mūsų paprašo pakviesti e, komisijos ekspertus ar e, parlamento atstovus, pranešėjus atvykti pas mus į mūsų fabrikus ir realiai pasižiūrėti, kokie procesai, kaip tie techniniai procesai vyksta. Thank you very much and uh... Um, it... Dėkoju, kad atvykote. Nelengva užduoti klausimus, kadangi labai greitai yra perinama į sritis, apie kurias jūs kalbėti negalite, bet pasistengsiu užduoti porą bendrų klausimų, kuriuos galėsite atsakyti. Jūs įžangoje aiškiai pasakėte, kad emisijų kontrolės įrenginiai nu, numato, kad technologijos gali būti pritaikiusios visose vairavimo sąlygose ir kad yra numatytos tam tikros vertės visomis vairavimo sąlygomis. Ar teisingai? Um, ich glaub, Sie spielen jetzt ein bisschen drauf an nach dem. Jūs darote užuominą į tai, kas vyksta testo metu ir kas vyksta realybėje. Tai, ką mes jau girdėjome anksčiau. Aš turiu taip pasakyti. Technologijos ir toliau plėtojasi laikui einant. Likime prie pavyzdžių iš metalų gražinimo technologijos. Jūs e, spaudoje daug skaitėte apie tai, kad įvairūs gamintojai turėjo šiek tiek keisti savo e, technologijų funkcionavimo e, principus ir atsižvelgiant į besikeičiančias aplinkybės. Tačiau E, nepaisant to, reikia pasakyti, kad visuomet ta, ši technologija keičiasi, ji vystosi. Kas, kas, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad išmetalai už automobilio iš, išmesti yra vėl gražinami sistemoje į, į, į sistemą. Tai atrodo labai paprasta, tai iš tikrųjų, tačiau iš tikrųjų yra labai sudėtingas proci, e, procesas, e, kuris, į kurį įtrauk, įs, įsitraukia ir tam tikri spaudimo dalykai. Ir, tas, tie išmetalai turi kiek manoma tolygiau pasiskirstyti ir ant cilindro. E, taip pat reikia išsiaiškinti, kurioje vietoje reikia uh, integruoti ventilius. Ir e, Pavyzdžiui, galėtumėte pasižiūrėti Mercedes 4 markės variklį ir jo funkcionavimo principą. Ir būtent šios E, šio elemento funkcionavimo principą. Ten jūs matysite, e, kaip keičiasi spaudimas ir kaip tas iš metalų gražinimo ta sistema keičiasi ir kaip ji keičiasi į gerąją pusę. Ir šioje srityje mes taip pat, grinai, šioje vienoje trum, siauroje konkrečioje srityje mes taip pat dar labai daug pasieksime ateityje. Dėkuoju už atsakymą, tačiau atrodo, kad techniškai yra įmanoma laikytis tų ribų ir ateityje dar lengviau bus tai padaryti. Jūs kalbėjote apie šaltas sąlygas. Fiziškai būtų įmanoma, kad kai yra šalta pradžia, tai tuomet emisijų kontrolės renginys ne visai veikia, lyginant su šiltu užvedimu. Ja, Iš esmės yra teis, Tai yra teisybė, temperatūra turėtų būti aukštesnė, pavyzdžiui, katalizatorius, jai reikia tam tikros temperatūros, kad, jį galė, kad jis galėtų tinkamai veikti. Tačiau kas vyksta, kai užvedama šaltomis sąlygomis, pavyzdžiui, kai automobilis visą naktį prastovėjo laukia šaltyje, tai yra visai kas kita negu, pavyzdžiui, automobiliui sustojus po kelionės trumpam, pavyzdžiui, kai vairuotojas nori užsukti pas, e, nusipirkti bandelių. E, Ir tai reiškia, jog emisijų e, vaizdas yra visiškai skirtingas šiuose situacijose. Dėl to labai svarbu e, e, taikyti skirtingas techninės priemonės, numatant atitinkamą emisijų minimumą. Pavyzdžiui. Dėl šaltojo palydimo atsiprašau, kad nutraukiu, bet turime labai mažai laiko. Vokietijos transporto ministerija 58-63 automobilių nustato, kad e, automobiliai e, geriau funkcionuoja su šaltuoju paleidimu. Tai Man atrodo, kad paaiškinti galima tik tai per programinę įrangą, nes fiziškai to paaiškinti negalima. Čia mes šiek tiek spekuliuojame, turiu pasakyti. Aš Jums pateikiau kaip, kaip pavyzdį katalizatorių ir turiu Jums pasakyti, kad šį klausimą, reikėtų, šį klausimą turėtų atsakyti kolega iš originalios įrangos e, e, gaminimo skyriaus atsakyti. E, katalizatorius yra, yra tik tai vienas emisijų kontrolės mechanizmo elementas. Aš užduosiu paskutinį klausimą, kadangi atsakymas buvo labai ilgas. Ar kuri nors ES valstybė narė kada nors davė jums suprasti, kad programinė įranga mažinanti e, tą veikimą variklio kontrolės e, įrenginio būtų e, neteisėta tik tai tuo atveju, kai būtų tikrinama laboratorijoje, o ne realiomis vairavimo sąlygomis? Ar buvo to reikalaujama testavimo patalpose? No. Ne, apie tai aš tokių, tokios informacijos neturiu. Sì, grazie. E, buongiorno. Mm. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labas rytas. Štai ko noriu paklausti. Iš to, ką skaičiau žiniasklaidoje, spaudoje, Bosch perspėjo Volkswageną, kad e, įranga naudojama parduodamas automobiliuose gali būti neteisėta. Ar yra kažkokių dokumentų susijusių su tokiais pareiškimais? Ir ar jūs prašėte, ar gavote kažką tokio, kas apgintų jūs, jeigu ta sistema neteisėtai būtų panaudota? Suprantu jūsų klausimą ir jūsų e, norą sužinoti, tačiau turiu apgailestauti ir e, jau dar kartą pakartoti, kad mes dėl vykstančių procedūrų, tyrimo procedūrų negalime į šį klausimą atsakyti. E, taip, suprantu, įsivaizduoju šią situaciją. Žinau, kad dabar atsakyti negalite. E, Taip pat norėjau jūsų paklausti. Iš to, ką jūs šiandien sakėte ir iš, iš savo patirties, ar manytumėte, kad įmanoma sukurti programas ar programų kombinacijas su kitais įrenginiais, kad galima būtų aptikti tai, kad automobilį ketinama tikrinti nešiojama tikrinimo įranga, kad galima būtų e, pakeisti variklio funkcijas, kad e, galima būtų maksimalų variklio darbą pateikti. E, yra, tai būtų sudėtinga, jūs žinote, kad visuomet yra galimybių apeiti tam tikrus saugumo užtikrinimo mechanizmus, tačiau mums labai svarbu, kad PEMS, e, ne, jeigu ji yra integruojama į automobilį, tuomet turėtų būti, tai, ten turėtų būti įtraukta kiek manoma mažiau e, duomenų. E, tačiau tam tikras jų kiekis yra reikalingas, kad sužinotumėte, kur važiuojate, ko, kiek kilometrų nuvažiavote, nes emisijos yra skaičiuojamos gramais kilometrui. Uh, O mūsų manimų PEMS įranga turėtų būti labai e, sav, savarankiška, autarkiška, kad neįvyktų jokių manipulacijos e, e, atvejų. Tvarka, ačiū. Kitas klausimas susijęs su ateitimi. E, kalbant apie galimybę dabartinius teisės aktus tobulinti. Ar pakanka reikalauti, kad tiekėjai e, informuotų apie tokią įrangą, kuri tipo patvirtinimo etape galėtų būti uh, panaudota manipuliavimui. Tai e, kokia techninė informacija susijusia su programinė įranga turėtų būti perdodama kontrolės institucijams, kad jos galėtų e, konkrečiai patikrinti, kaip veikia ta programinė įranga, kad būtų užtikrinta visiška kontrolė ir kad būtų aišku, kad e, nereikia vien tik tai tikėti patiekiamomis deklaracijomis. Labai svarbi yra emisijų kontrolės strategija pagal naują reglamentą, kuris yra numatytas ir e, informacijos apie šią strategiją atskleidimas. Ir tai reikštų e, informaciją apie programinės įrangos tam tikrus elementus, kurie yra susijęs su, su emisijų e, rodikliais. E, tas reglamentas buvo visai neseniai patvirtintas. E, tai yra labai svarbu, kalbant apie tam tikro automobilių tipo registracijos procesus registracijos metu ir registracijos procedūros metu e, į tuos reglamento, į tas reglamento nuostatas būtinai reikės atsižvelgti. Ir tai tą turės daryti, turi daryti gamintojas. Ponas Precel, norėčiau užduoti papildomą klausimą į atsakymą, kurį jūs jau patikėte raštu, į antrąjį klausimą, kur kalbama apie tai, kad jūs, jei teisingai suprantu, turite savo e, kodus, tačiau e, dar integruojate ir originalios įrangos gamintojų kodus. Jūs sakėte, kad e, normaliomis aplinkybėmis originalios įrangos gamintojas nežino jūsų šaltinių kodų. Ar jūs galite gal konkretizuoti šį atsakymą, kaip tiksliai tai atrodo? Ir ar praeitie, kaip tai būdavo, ar e, originalios įrangos gamintojas nežinojo jūsų kodų? Ką jūs turite omenyje? E, bendrai paėmus mes galime jums pateikti paaiškinimą. Ar jūs turite omenyje kažką konkrečiai? konkrečiai. Jeigu jūs turite omenyje Volkswageno atvejį, mes negalime jums atsakyti. Jeigu jūs norite mm, sužinoti, ką nors apie iš bendro konteksto, mes jums galime atsakyti. Bendras kontekstas jau yra išdėstytas raštu. Man būtų buvę įdomu sužinoti, ar jūsų atsakymas konkretus galėtų būti čia pateiktas, tačiau suprantu, kad ne. Tuomet bendro pobūdžio klausimas. kai integruojate originalios įrangos gamintojo kodus, ar aš teisingai suprantu, kad jūs nežinote, kokie galiausiai duomenys yra tenai e, integruojami, įtraukiami. Ar, bet ar jūs galite atpažinti uh, ar sužinoti, kad ten yra įtraukiami duomenys, kurie nėra privalomi, e, kalbant apie tiesioginės automobilio funkcijas ir jo valdymą. Tai yra sudėtingas klausimas, dėja, turiu pasakyti. Pasižiūrėkite vien jau kiek, bet kokioje programinėje įrangoje yra įvairiausių duomenų, jų yra, įrašų yra apie 35 tūkstančius ir jų vis daugėja. Ir tai, ką daro gamintojas, ir, yra sudėtinga sužinoti, tuo labiau, kad mes to automobilio neturime. Jeigu, kai automobilis yra sertifikuojamas, jisai toli gražu nėra po to dar kartą e, tikrinamas Bosch e, įmonėje žinoma, gali įvykti taip, kad e, galėtų kilti tokių atvejų, kai, ga, kai gamintojas galėtų um, sužinoti tam tikrus mūsų duomenis. Tačiau čia greičiau yra išimtiniai atvejai. Aš suprantu, kad e, jūs galėtumėte apie tai žinoti, tačiau ar tiksliai konkrečiais atvejais tokio, tokių duomenų gaunate, tokią informaciją gaunate, šito negalite pasakyti projektavimo skyriuje turbūt labai daug dėmesio skiriama ir kokybės užtikrinimui. Ar dėl e, atsakomybės priežasčių Bošas neturėtų ateityje daugiau dėmesio tam skirti? Iš tiesų, taip ir yra, e, remiantis tuo, kas šiuo metu vyksta, mes e, atitinkamai pradėjome peržiūrinėti ir tikrinti savo vidinius kokybės užtikrinimo procesus. Können Sie uns sagen? Ar galėtumėte mums pasakyti, kokie kiti automobilių gamintojai e, gauna jūsų įrangą be Volkswageno? Negaliu Jums pateikti detalių, tačiau galiu pasidaryti prielaidą, kad turbūt ko ne visi automobilių gamintojai. Ar be e, Volkswageno skandalo, kilus tam skandalui, e, jūs buvote, ar jūs pradėjote, inicijavote vidinius tyrimus kitų e, savo klientų, kitų automobilių gamintojų atžvilgių? Negaliu atsakyti į šį klausimą. Na, tada baiminuosi, kad visi kiti klausimai, kuriuos norėčiau užduoti, taip pat bus susiję su jūsų vidiniais tyrimais. Ačiū. Dėkui, <coughs> Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Bisenbach, ponė Kriugel, kad atvykote pas mus šiandieną ir atsakote į mūsų klausimus. Nors žinote, mes esame tyrimo komitetas ir jūs savo pasisakymę, ponė Bisenbach, paminėjote keturias sąlygas dėl klausimų, kurių negalime E, teikti dėl e, baudžiamųjų procedūrų, dėl civilinių ieškinių, turbūt jungtinėse valstijose, dėl jūsų vidinio tyrimo. Būtų įdomu žinoti, kada jie baigsis ir ta, kada jūs būsite pasiryžęs atsakyti mūsų klausimus po to, po to kai baigsis ta vidinė procedū, vidinės procedūros. Ir jūs kalbate ir apie tam tikras to vidinio tyrimo išorinės dalis, ir galėtumėte konkrečiau atsakyti. Aš jau kolegoms jūsų sakiau, kad nežinau, kada baigsis tas mūsų vidinio tyrimo procesas. Negaliu šito pasakyti šiandieną. Tai yra ilgas procesas, jisai prasidėjo jau seniai ir negaliu nieko prognozuoti. Kitas klausimas buvo susijęs su tuo, kaip kaip atrodo e, baudžiamosios ir civilinės teisės e, procedūros vykstančios išorėje. Kas vykdo tas, tas procedūras, nes, e, pažiūrėjau, Volkswagenas turi savo išorės tyrėjus ir mm, tas, tos procedūros nevyksta labai skaidriai. Mums čia kyla dilema, mes norime užduoti daug klausimų, tačiau nesulaukiame atsakymų. Tai yra laiko, tiek jūsų, tiek mūsų laiko švaistimas ir po pusės metų teks vėl susitikti. Mhm. Pateiksiu, kiek manoma, bendresnio pobūdžio klausimą, kad jūs, atsižvelgiant į jūsų iškeltas sąlygas, galėtumėte e, atsakyti abstrakčiai dėl 11 klausimo antros dalies. Jūs atsakėte, kad e, programinės įrangos kodo e, e, projektuojate, kuriate atsižvelgdami į automobilio gamintojo reikalavimus ir yra užtikrinamas atitinkamas kokybės lygis. Buvo minima pagrindinė platforma. E, e, atsiprašau, e, ar, ar čia, kaip, kaip tai vyksta, ar yra kuriama bendra platforma, ar yra e, atsižvelgiama į labai specifinius e, kliento reikalavimus ir kaip tiksliai atrodo tas procesas teisinių požiūrių, nuo kada jūs E, nebeatsakote už tai, ką e, sukūrėte, ar jūs pasirašote kažkokią sutartį ir nustatote datą, nuo kurios atsakomybė, atsakomybės atsikratote, taip sakant. Turiu prisipažinti jūsų klausimą, nes ir norėčiau atsakyti, tačiau negaliu to padaryti, nes tai yra techninio pobūdžio klausimas ir e, ir taip pat teisinio, teisinio pobūdžio klausimas, o aš nesu teisininkas. E, ponas Kriugeris jau minėjo visus tos techninius niuansus ir jeigu, jeigu jūsų teisės tarnyba galėtų atsakyti raštu, tai būtų gerai. gerai. Tvarkoj, palauksime žod... teis... raštiško atsakymo. Jūs taip pat stebėjote kitus klausimus mūsų ir įvairūs ekspertai E, daugeliu atveju sakydavo, kad dažnai šimtai inžinierių e, dalyvauja e, programinės įrangos ir įvairių techninių sprendimų kūrime. Tačiau Volkswagen atveju paaiškėjo, kad tų inžinierių skaičius buvo tikrai labai ribotas, labai nedaug inžinierių buvo įtraukti į tos procesus. Kaip Jūs tai vertinate? kiek atskiri ekspertai, ekspertų grupės yra įtraukti į mūsų darbus, projektavimo darbus, tačiau negaliu Jums konkrečiai atsakyti skaičiais, tačiau tai yra labai sudėtingi procesai susiję ir su mūsų produkto funkcijų, e, su sudėtingomis funkcijomis ir jų plėtra ir, ir kūrimu. Ir reikia pasakyti, kad. Mm, ir šiuo atžvilgiu, ir kalbant apie šiuos klausimus, ekspertų įtraukimo klausimus, vyksta e, tyrimai ir aš negaliu jums nieko daugiau apie tai pasakyti. Ir turiu pasakyti, kad e, variklio e, ar variklio valdymo įrangos projektavimas, kūrimas yra daugybę metų trunkantis procesas. E, užtrunka ištisus, ištisą dešimtmetį, kol nauja, e, naujas variklis e, patenka į rinką. Tad, tad mūsų, mūsų atveju tai mes nesame jokia išimtis. Pavyzdžiui, kalbant apie e, vidaus degimo variklį e, ir jį kuriant, e, tame procese dalyvauja ne vienas ar du asmenys, o daugybė ekspertų, kuriems reikia atlikti atitinkamus darbus. Tai pasakytina ir apie programinę įrangą, kadangi ji yra susijusi tiesiogiai su variklio valdymu, variklio funkcionavimu. Ji negali veikti atskirai. Pavyzdžiui, kai kalbama apie variklio ir oro, or, variklio oro spaudimą ir, var, ir variklio e, darbą tam tikromis oro sąlygomis, tuomet yra naudojama viena programinės įrangos, e, vienas programinės įrangos elementas, komponentas, arba jeigu kalbant apie kitas funkcijas, tuomet kitas, taigi tai yra tie tarpusėje susiję dalykai ir labai daug ekspertų prie tų niuansų dirba. Dėkui. E, iš dan kalbos šiandien neverčiama, tad pabandysiu angliškai paklausti, nors techniškai man tai ir sunku. Aš bandau susivokti struktūroje jūs teikiate automobilių dalis gamintojams ir paskui gaminate ir atsarginės dalis antriniai rinkai. Ir taip pat teikiate techninės paslaugas, taigi užsiimate skirtingo tipo verslo, ar teisingai e, teikiate dalis gamintojams, atsarginės dalis ir paslaugas teisingai. Kalbant apie originalios įrangos gamintojų e, gaminimo verslą, e, e, taip pat ir papildomų detalių antriniams rinkoms verslą, tai yra iš tiesų mūsų verslo sritis. Jūsų techninės paslaugos ir originalių dalių tiekimas, kiek tai yra susiję? Ar techninių paslaugų teikėjai e, turi kažkokių tai e, patarimų iš tų, kurie teikia e, dalis, e, dalis gamintojams techninių patarimų ar teisinių patarimų. Kalbant apie teisinės paslaugas, kai mes pavyzdžiui tiekiame įpurškimo sistemas tuomet tai yra labai sudėtingi e, produktai ir mums reikia tam tikros e, tam tikrų konsultavimo, tam tikras konsultavimo paslaugas teikti savo klientams. Pavyzdžiui, į variklį turi įtilpti, būti sėkmingai integruotas atitinkamas įpurškimo įrenginys, kiekvienas variklis yra skirtingo dydžio ir dėl to reikia atitinkamai koreguoti įvairius e, komponentus jų, pagal jų dydį. Ir atitinkamai ir koreguojant jų funkcijas. Ir tą daro ir mūsų, be abejo, mūsų konsult, konsultantai, mūsų techniniai konsultantai. Dėl techninio e, aspekto aš e, tuos dalykus žinau, o dėl juristinių aspektų nieko negaliu pasakyti. Aš dirbu prie naujų teisės aktų dėl tipo patvirtinimo ir komisija čia stengiasi uh, sąsąją nutiesti tarp jūsų, e, dalių gamintojų ir e, techninių, techninio aptarnavimo, techninių paslaugų. Ar Bošas teikė techninį aptarnavimą Volkswagenui? Nu, tai nėra konfidenciali informacija, tačiau norėčiau konkretizuoti kolegos pasisakymą. Jūs turite omenyje, kalbėdama apie techninės paslaugas, tai yra tokias paslaugas, kurios, kurių paprašo E, klientai, kurie nori pasirenkti tipo užregistravimo e, procedūrai. Mes turime omenyje techninės paslaugas, kuria, kurias teikiama klientams, kad galėtumėme savo tiekiamą elementą, komponentą, produktą e, sėkmingai pritaikyti kliento poreikiams. Ir klientas, kuris e, e, vykdo e, savo automobilių registravimo, tai yra tipo nustatymo procedūras, yra visiškai ne tas rytis, kurioje mes specializuojamės. Čia mes nesikišame. Aš taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad čia šiandieną esate. Jums nėra paprasta kalbėti, nes jūs norite atsakyti kiek manoma daugiau, tačiau kita vertus esate varžomi įvairių apribojimų. Aš pats esu inžinierius ir pats dirbau šioje, šiame sektoriuje ir priešingai negu kolega Henkelė aš nesu šališkas, e, nėra pavojaus, kad aš e, gali susikirsti interesai, dėl to galėčiau paklausti jūsų Aš dažnai e, patyriau praeitįje šioje srityje dirbdamas, kad originalios įrangos gamintojai tik pačioje pabaigoje, proceso pabaigoje sužinodavo, ką tiksliai e, tieks jų, e, pateiks, kokį produktą pateiks jų tiekėjas. Tik tai mm, paskutinėje šio produkto gamybos ir tiekimo fazėje apie tai būdavo sužinoma. Ar taip yra ir jūsų atveju, ar pas jūs yra tokių dalykų, kad e, originalios įrangos gamintojas tam tikrais atvejais negali šimtų procentų tiksliai žinoti, ką jisai gaus. Iš esmės jūs teisus, nes gal negalėčiau teikti, kad tai e, pasakytina šimtų procentų, tačiau iš tiesų originalios įrangos gamintojai tiksliai žino, kokios detalės e, komponentai joms bus tiekiami, kad galėtų, turėtų galimybę juos integruoti į savo, į savo produktus. Jūs sakėte, jog Bruselėje turite savo biurą, kuriame, e, kuris užsijima visais tais e, teisiniais jūsų veiklos aspektais, konsultuojantis su Bruselio, Bruseliu. Ar praeitie jūs susidūrėte su situacija, kada uh, jūs galėjote konstatuoti, kad e, kai, kalbant apie emisijų um, mažinimą, e, tam tikri priimti sprendimai Europoje, nekalbėsiu apie Ameriką, nėra įmanoma, e, jie, kad jie buvo didžiulis iššūkis ir kad ties tų sprendimų neįmanoma įgyvendinti realybėje. Taip, iš tiesų taip yra, mes kaip technologijų koncernas e, turime, privalome teikti savo techninės žinias e, įstatymų leidėjams, kad jie e, žinotų, kokius, kokius specifinius teisės aktus išleisti, kokios turėtų būti tos, e, e, pavyzdžiui, emisijų ribos ir panašiai. Iš tiesų, praeitie buvo tokia situacija, kai atkreipėme teisė, teisės mm, kuriejų, teisės, teisės aktų leidėjų mm, mm, dėmesį į tai, kad e, pavyzdžiui e, reikia šiek tiek koreguoti 2015 metų teisės akto e, tam tikras nuostatas dėl e, verčių, kurios turėtų įsigalioti 2017 metais. Mes e, pavyzdžiui, turėjome paaiškinti, ką tai konkrečiai reikš 2017 metais, ar tai turės kažkokios įtakos gamintojams, kurie turės pateikti savo, savo automobilius rinkai pagal atitinkamai pasikeitusias teisinės sąlygas, kokiu tai jiems turės padarinių. Ir ar iš vis galės įgyvendinti tas naujasias nuostatas techninių požiūrių ar finansinių požiūrių, kiek išlaidų tai e, kainuos. Ir jau RDE testų įvedimo pačios pirmos fazės atveju 2000, e, e, nuo 2017 metų būtų galio, galioja labai aukšti, e, praktiškai neįmanomi įgyvendinti reikalavimai. Ir politinių sprendimų prieimėjas tokiais atvejais turi atsižvelgti į techninių ekspertų teikiamus duomenis ir rekomendacijas. Vielen herzlichen Dank. Ähm, sehr geehrter Herr Dr. Biesenbach. Ačiū, ponia Biesenbach, ponia Krugerė. Man kaip vokiečiui gana gaila, kad e, čia dabar pas mus e, su mumis kalba tokio svarbaus ir tokio, o, tokio žymaus koncerno atstovai. Ar tai jums ką nors sako, ne? Aš jums padėsiu. Tai yra E, žmonės, kurie pasirašė e, arešto dokumentą skirtą jūsų įmoniai. Negaliu nieko apie tai pasakyti. Jūs turite informacijos apie, apie, informaciją, apie kurią aš nieko nežinau. Aš jos neturiu ir dėl to negaliu jos komentuoti. Gerai. Klausimas. Ar jūsų įmonėje yra mechanizmų ar kažkokios apsaugos sistema kad būtų apsaugoti e, konfidencialią informaciją teikiantis asmenys, e, informatoriai. Jeigu jūs, ne, jūs turite omenyje tuos informatorius, kurie kreipiasi į prokuratūras ar išorės tyrėjus, ne, tokios sistemos mes neturime, bent jau aš apie ją nieko nežinau. Nieko negaliu apie tai pasakyti. Tiesiog aš asmeniškai nieko apie tai nežinau. Ačiū. I'm not used, uh, Ismail, that you're so quick. Jūs uh, labai greitai pirmininkauti, pane Nyblė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponė Kriugeriu ir ponė Vizenbach, kad jūs atvykote pas mus šiandieną. Mano klausimas yra toks. Mes visose diskusijose kalbame apie, kal, dažnai kalbame apie e, jūsų kuriamų šaltinių kodų e, informaciją ir jūs galbūt kaip ekspertai galėtumėte paaiškinti, ką, tokie, ką, ką duotų toks, tokios informacijos teikimas. Uh, Jeigu būtų įvestas nuostata, jog reikėtų privaloma tvarka pateikti, e, atskleisti tokius kodus, ar tai keltų pavojų, e, jog ateityje gali kilti didesnis, gali, gali, būti, gali kilti manipulacijos. Aš Žinau, kad jūs e, e, kūrėte daugybę tokių kodų, šimtai tūkstančių e, įvairių elementų, susi, kodų susijusių su jūsų programinė įranga yra sukūriami ir įdomu, kaip techniškai tai būtų iš vis įmanoma, jeigu jau kalbame apie tokios informacijos atskleidimą. Iš tiesų, toks kodas yra labai ilgas, tai yra šimtai tūkstančių ar net milijonų e, kodo žymių, kodo e, skaitmenų. Ir įvairių funkcijų sąveika šiame kode yra labai labai sudėtinga. Ir todėl, jeigu mes pradėtumėme bandyti e, techniškai visą tai įvertinti ir stengtis kažkaip tą informaciją pateikti, tai būtų ypatingai sudėtinga. Todėl mes manome, kad e, reikia tiesiog stengtis aprašyti e, e, tas, tas bazinės emisijos strategijas ar, ar, ar pagalbinės emisijos strategijas, kurios padėtų suprasti, kaip tos emisijos ar kokiamis sąlygomis tos emisijos yra mažinamos, kokiamis priemonėmis. Tai jau taip pat reiškia labai didžiulį darbo e, kiekį. Tačiau tai yra paprastesnis e, variantas negu e, atskleisti kodus. Taip pat ir teisės aktų kurie yra prieėmę savo atitinkamą sprendimą, tai yra atitinkamų elementų papildyti teisės aktus. Ten yra kalbama apie skaidrumą, apie programinės įrangos, kuri yra e, kuri dalyvauja e, automobilio e, emisijų valdyme. Tai yra tos programinės įrangos duomenų atskleidimą ar informacijos apie programinę įrangą atskleidimą. Toks dalykas egzistuoja jau jungtinėse valstijose ir mes tengiamės panašų, analogišką dalyką įvesti ir Europoje. Ir kurt. Nur, nur, nur ganz papildomas trumpas klausimas. Ačiū už e, šį atsakymą. Gal galėtumėte dar pasakyti, kas. kas galiausiai padaro tuos galutinius techninius e, derinimus prieš pateikdamas automobilį į rinką. Tai yra originaliosios įrangos gamintojas, kuris įtraukia savo duomenis. Uh, Ir e, tuomet visa, e, visa ši programinė įranga yra paruošta veikti ir automobilis pateikiamas rinkai. Gracias, presidenta. Sí, yo quería en relación a dos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau e, patvirtinti informaciją, kuri buvo pateikta. Ar jūs galite nurodyti, kokiamis procedūromis yra vadovaujamasi, kai automobilis yra testuojamas laboratorijoje. Ar yra e, tokios procedūros, kuris, kurias galima įjungti arba išjungti, kaip pavyzdžiui, jūs sakėte, kad galima išjungti ratus. Ar yra numatytos tokių procedūrų sąrašas programinėje įrangoje? Nesu tikras, e, apie ką Jūs kalbate. Jūs kalbėjote apie sąrašus. Ką Jūs turite omenyje? Ar tai, kad yra kažkoks tai e, kontrolinis sąrašas, kurį reikia patikrinti? Taip. Jūs sakėte, kad programinė įranga yra platforma, į kurią yra įtraukiamos įvairios procedūros, tokios formulės, Jūs kalbėjote apie testavimą ant velenėlių ir tai nėra tas pats, kas realus važiavimas gatvėmis. Bet, e, kaip suprantu, kiekvienas gamintojas jūsų prašo tam tikrų specifinių dalykų, būtent testavimui laboratorijoje. Ar jūs turite e, tokių e, procesų sąrašą? apie kuriuos kalbėjome, kaip tik yra ketinama, e, e, steng, stengia, bus e, siekiama reglamentuoti būtent šią sritį ir jeigu bus, pavyzdžiui, bus suteiktas leidimas tokius, tok, tok, tai yra bus legalizuotas toks kišimasis į programinę įrangą, nustatant tam, tikrus, tam tikras funkcijas, į, e, sudarant atitinkamus sąrašus, tuomet taip, tuomet mes turėsime panašią sistemą kaip ir Junktinės valstijos. O dėl sąrašo. E, toks sąrašas e, Ehm, ar jisai egzistuoja ar ne, ehm, ar jisai turės egzistuoti, ar jis apskritai toks yra, tai turbūt irgi priklausys nuo to teisės akto reglamentavimo srities. Jeigu bus įvestas toks reikalavimas, tai jisai bus. Buvo ir kitų narių užduotų klausimų, kurie mums labai rūpi, tai gal jūs galėsite po to pasitikrinti savo įmonę ir gauti tos atsakymus. Kalbėtos paprašysiu labai trumpai klausti. Noriu pakalbėti apie atsakomybę, kurią turi prisijimti OEM. Aišku, už kiekvieną komponentą dar yra numatyta kitų atstovų atsakomybė, tačiau aš noriu paklausti. Ar jūs teikite informaciją vartotojams dėl tos atsakomybės, kurią jie turėtų prisijimti ir ar nereikėtų Bošo pakeisti vartotojų tvarkos pagal teisinę atsakomybę. Ar yra koks nors teisinis pagrindas, kurį galima keisti? Ähm, Negaliu atsakyti šį klausimą, kadangi tai yra susijęs su tiesioginiais mūsų verslo santykiais su mūsų klientais. Dėl to mes negalime uh, pateikti jokios informacijos susijusios su um, būtent mūsų duomenų e, su, susijusių su klientų konfidencialumu, bet to kliento pritarimu. Dėkoju, pirmininkė, ačiū mūsų svečiams daugiausia klausimai yra atsakoma apie techninius dalykus, todėl norėčiau grįžti prie e, keletos klausimų dėl moralumo. Jūs žinojate, kad programinė įranga bus naudojama kaip išderinimo įranga, tad e, noriu jūsų paklausti, kodėlgi nesistengėte kažkokiu būdu įspėti, vartotojų, jeigu perspėjote automobilių gamintojus ir matėte, kad ir komisija taip pat elgesi. E, esu tikra, kad užsidirbote daug pinigų, bet žvelgiant atgal, kiek tai vis tik jums kainavo tiek pinigais ir reputacijos prasme. Ähm, ich glaube nicht, dass es da ähm, Fehlverhalten der Nemanau, kad mes neteisingai elgėmės praeitie. Aš jau sakiau, kad tiek teisė, kuros teis, e, e, te, te, te, teisės aktų leidėjų atveju, tiek ir mūsų, e, tai yra automobilių gamintojų veiklos atveju, yra tam tikrų netitikimų, kurie ir sukūrė tokią situaciją. Pati automobilių pramonė E, vykdė savo techninius reikalavimus ir artimiaus e, kitos e, automobilių, kiti automobiliai, naujosios kartos automobiliai atitiks visiškai kitokius reikalavimus, daug griežtesnius reikalavimus prieš juos pateikiant į rinką, tai yra penktos, šeštos kartos automobiliai. Ir, mm, pavyzdžiui, vidaus dėgymo variklių, variklio technologijų plėtra buvo labai sparti ir gerokai patobulės. Ir mm, žinoma, visuomet buvo e, laikomas ir tai buvo mums pats svarbiausias principas, buvo, kad laikytis teisėtumo principo. Ir aišku, e, taip jau atsitiko, kad kai kurie automobilių gamintojai ne visiškai laikėsi tų reikalavimų, teisinių reikalavimų, tačiau aš to nenoriu e, vertinti. Tai yra įvykiai, kurie iš, iš principo paveikia visą sektorių. Ir, Žinoma, noriu pabrėžti, kad mūsų įmonė, e, atsižvelgiant į šį kontekstą, į tuos įvykius, yra ypatingai suinteresuota e, tinkamo e, tyrimų atlikimo rezultatais ir mes laukiame tų rezultatų, mums jie taip pat labai rūpi. Meneer Eickhout. Um, thank you. Uh, maybe then... Dėkoju, Gal paskutinis klausimas. E, šiuo metu e, kol kas pernelik daug automobilių gatvėse, pernelik daug teršia ir mes žinome, kad e, kai kurie automobiliai atšaukiami, bus pakeičiama programinė įranga ir jie terš mažiau. Mano klausimas, ar gamintojai gali tą programinę įrangą perkalibruoti patys, ar e, jiems e, iš esmės reikalinga jūsų pagalba. Kalibravimo turi imtis pačios originalios įrangos pats gamintojas, tačiau e, valdymo įtaisas turi būti e, skalibruotas mūsų. E, tai daroma mūsų įmonėje ir, ir tokiu būdu automobilis yra e, tarsi, jo įranga tarsi atnaujinama po to. Na, kai kuri iš tos įrangos atjungiama po 22 minučių, jeigu bus norima perkalibruoti šitą nuostatą, ar jiems reikės jūsų pagalbos ar ne? Wenn man mal zum Beispiel an so einen, so einen e, Pavyzdžiui, imant laikmačio pavyzdį, e, originalios įrangos gamintojas turi nuspręsti, ar jisai nori kažkaip praplėsti jo funkcijas. Tai nėra mūsų prerogatyva. Nes būtent originalios įrangos gamintojas žino, kaip tiksliai veikia, e, kokia yra to, to laikmačio specifikacija. Ir tada jisai turi nuspręsti, ar keis ar nekeis, ką nors tame laikmatyje. Tai nėra visiškai mūsų e, funkcija. Mano paspataba būtų tokia, kad įvairiose Europos šalyse yra e, pateiktas pasiūlymas iš OEM pusės savo e, kompetitingoms e, registravimo institucijoms at, at, m, turėti galimybę daryti atitinkamus pakeitimus tose, toje įrangoje ir daugelis tokių institucijų pritarė tokiam prašymui. Thank you very much. Thank you for, for... Dėkoju, ačiū, kad atvykote. E, keletą klausimų dėl rinkos stebėsenos. E, rinkos stebėsenos įstaigos kiekvienam produktui turi užtikrinti, kad ji yra saugi. Automobiliai yra mechaninė įranga, kaip rinkos stebėsenos institucijos gali užtikrinti, ką jūsų programinė įranga gali nuveikti, ar, ar jos pag, e, pag, pagrindų nėra apeinami įstatymai. Na ir e, panašus klausimas. Ar galvojate, kad e, kai atliekamas tipo patvirtinimas, jiems reikia prieigos prie pirminio programos teksto? Ačiū. Dėl kodų jau kolega kalbėjo labai išsamei. Tiesą pasakius, dėl tas jūsų kitas klausimas man yra gana sudėtingas, nes reikia kreiptis į atitinkamas institucijas ir išsiaiškinti, kiek tai, tas, e, e, tie aspektai iš vis daro įtaką e, tipo patvirtinimo procedūrai. Tačiau mes nesame įtraukti kaip papildomos įrangos tiekėjai į tos procesus, dėl to negaliu nieko pasakyti daugiau. Yes, I, I just... Taip, suprantu, Bet e, šiuo metu mes kaip tik svarstame naujus teisės aktus dėl tipo patvirtinimo. Tai būtų labai įdomu išgirsti jūsų, kurie dirbate su programinė įranga, nuomonė. Jūs e, esate automobilių gamybos proceso labai svarbi dalis. Tai ar jūs galvotumėte, kad šią prasme reikėtų keisti tipo patvirtinimo sistemą ar procedūras? Ja, aber... Taip, Tačiau mes jau sakėme, kad esminiai skirtum, e, e, pakeitimai jau yra padaryti. Atitinkamai atnaujinos e, reglamentą, direktyvą birželio mėnesį. E, dėl bazinių, bazinės emisijų strategijos ir, ir pagalbinės emisijų strategijos e, informacijos, tai yra prievolės teikti tokią informaciją, tai darant skaidriai ir pereinant visus e, patvirtinimo, įvykdžiusis patvirtinimo procedūras. Taigi per parlamento ir komisijos, e, ar nežinau, ar čia parlamentas buvo įtrauktas, bet komisijos iniciatyva, iš esmės šis klausimas buvo išspręstas. Dar trumpai papildysiu. PS ir AS emisijų e, sritis šioje, e, e, šiuo klausimu mums yra tikrai labai reikšminga, nes mes esame tiesiogiai suinteresuoti šiuo aspektu kaip tiekėjai. Paskutinė paklaus ponia Šaldemosa. Dėkuoju. E, gerai, kad gavau šiek tiek laiko e, dar paklausti apie techninį aptarnavimą, nes e, savo tinklapyje jūs teigiate, kad Bosch teikia techninės paslaugas tipo patvirtinimo procedūroje. Jūs sakėte, kad Volkswagen įmonė nenaudoja jūsų techninių paslaugų. Bet ar jūs savo įmonėje pasinaudojate techninių tarnybų žiniomis, kad galima būtų konsultuoti tuos, kurie naudoja jūsų dalis, pavyzdžiui, Volkswagenas, ar e, keičiamasi žiniomis tarp e, jūsų techninio aptarnavimo žmonių ir tų, kurie gamina dalis automobilių gamintojams. Also, ich will nochmal die beiden äh, Unterschiede heraus. Noriu dar kartą pabrėžti tos skirtumus, apie kuriuos kalbėjome. Viena vertus mes e, turime techninės paslaugas, e, tai yra e, e mūsų techninė pagalba, bendradarbiaujant su originalios įrangos gamintojais e, e, tipo patvirtinimo procedūrų metu. Tai yra Tai yra vienas aspektas, e, apie kurį mes taip pat galime kalbėti kaip techninė paslauga, e, techninių paslaugų tiekimas, tačiau yra ir kitos techninės paslaugos, tai yra, kai atsižvelgiant į originalios įrangos gamintojų e, reikalavimus, poreikius, E, mes, kaip e, tos e, papildomos įrangos teikėjai, galime konsultuoti, padėti ją integruoti į originalios įrangos gamintojo galutinį produktą. Ar teisingai supratau jūsų klausimą, ar galėjau atsakyti tinkamai jūsų klausimą? Galbūt iš dalies atsakėte, bet aš dar noriu paklausti, kai kalbam apie naujus teisės aktus e, tipo patvirtinimo srityje, ar nereiktų pasinaudoti kažkokių informatorių žiniomis, e, galbūt jie galėtų pateikti informaciją e, valdžios institucijoms, ar jūs kaip įmonė teikianti dalis automobilių gamintojams pritartumėte tokiam pasiūlymui. Also, äh, das kann ich nicht beurteilen. Wir sind negaliu vertinti, kiek prasminga yra tokia sistema, tačiau mes e, manome, kad e, kalbant apie teisės aktus ir jų e, tipų patvirtinimą, emisijų nustatymą, tų, tų dalykų reglamentavimą, tai yra labai teigiamas dalykas, kadangi jisai leidžia mums tinkamai planuoti savo procesus RDE testai ir, e, pavyzdžiui, tipo patvirtinimo procedūros, tai yra tos rytis, kuriuose e, tinkama teisėkura mums stipriai padeda. Ir aš manau, kad dar bus diskutuojama apie tai, ar jungtinių tautų e, atitinkamoje komisijoje nebus kalbama apie pasaulinį tipo standarto įtvirtinimą, tai yra būtent tarptautiniu mastu. E, e, taip, suderinant e, reglamentavimo struktūras, tokias, kokias turime iki šiol Junktinėse valstijose ir Europoje. Ir pirmasis žingsnis, aišku, mūsų procedūras, reikal, atsiprašau, reikalavimus, taisėkuros reikalavimus šiek tiek priderinti prie tų, kurie galioja Junktinėse valstijose. Ir, e, nes jeigu skirtumai ir toliau egzistuos, tuomet skirtingiems produktams, kurie teikiami skirtingoms pasaulio rinkoms, e, e, bus taikomi skirtingi reikalavimai arba jie bus vertinami, interpretuojami skirtingai. Taigi e, reglamentavimo bazė visam e, automobilių pramoniai e, visame pasaulyje yra svarbus žingsnis į priekį. Bet pirmą, aišku, reikia e, nacionalinių lygmenių tuos dalykus apibriežti. Dėkuoju. Baigsime mūsų klausimus, noriu padėkoti mūsų svečiams. E, aišku, yra tam tikra nusivylimo, kad jūs negalite visų atsakymų pateikti, bet tai suprantama, nors ir lieka dar neatsakytų klausimai. Ir čia e, porą dalykų dar norėčiau pasakyti. Būtume dėkingi už jūsų atsakymus raštu į tuos klausimus, į kuriuos negalėjote dabar atsakyti, tame tarpe į ponios Kalenbach klausimą. Na ir dar vienas dalykas, e, mums būtų labai įdomu gauti informaciją po to, kai jūsų pačių tyrimas bus pabaigtas. Dėkoju, kad atvykote į Strasbūrą. Na ir kolegoms turiu šiokios tokios informacijos visų pirma koordinatorių posėdžio sprendimų projektai yra tarp jūsų dokumentų. Jei nebus pastabų, laikysime, kad tam pritarėte. Na, o kitas mūsų posėdis 26 rugsėjo. E, tai svarbus posėdis, nes sulauksime Amerikos EPA organizacijos atstovų. Organizacijos atstovų. Organizacijos atstovų.